So, was wir schon mal machen können, ist. Äh... Tai, ką galime jau dabar padaryti, tai yra pabalsuoti dėl trombino, dėl maisto priedų. Tokį balsavimą galėtumėm dabar atlikti.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 die Abstimmmaschine noch nicht geht. Kadangi balsavimo renginys vis dar neveikia, o balsuoti dėl falsifikuotų vaistų reikėtų būtinai, naudojantis įrenginiu, siūlyčiau 13 darbo atvarkės klausimą perkelti į priekį, tai yra balsavimas dėl maisto priedų dėl to, kad čia būtų balsuojama tik taip arba ne. Girdžiu, kad jau atvyko pas mus technikas, taigi atliksime testą balsavimo elektroniniu būdu dėl trombino. Kas už šią rezoliuciją balsuokite taip. <laughs>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 Tuomet balsavimas baigiamas ir sistema veikia. 31 už, 21 prieš, niekas nesusilaikė. Vadinasi, rezoliucija patvirtinta. So, dann äh, kommen wir zurück zu Tagesordnungspunkt 10. Dabar pereiname prie dešimto darbo tvarkės klausimo - falsifikuoti vaistai. Tai jau gana ilgas balsavimo sąraš, sąrašas, kuris jums buvo išdalintas. Ir pradėsime nuo šešto kompromisinio pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė priimta. Septintas kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. Aštuntas kompromisas. Už, prieš, susilaikė priimta. Devintasis kompromisas. Už, prieš, susilaikė priimta. Dešimtasis kompromisas. Už, prieš, susilaikė priimta. Vienuoliktas kompromisas. Už, prieš, susilaikė priimta. 12 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 13 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 15 už, prieš susilaikė priimta. Pirmasis kompromisas už, prieš susilaikė priimta. Antrasis kompromisas už, prieš susilaikė priimta. Trečiasis už, prieš susilaikė priimta. Ketvirtasis kompromisas už, prieš susilaikė priimta. Penktasis kompromisas už, prieš susilaikė priimta. Dabar galime versti puslapius iki penkto. 157 pranešėjo pakeitimas. Kas už 157? Už. Prieš susilaikė priimta. 17 atsiimtas. Tuomet itre 21. Už. Prieš susilaikė priimta. Yra problemų su vertimu į anglų kalbą. Gal koks rūkas virš Lamanšo kanalo ar kokia čia priežastis, lik nėra vertimo. Įtvirtinti. So, wir waren bei ITRA e 21, darüber müssen wir nochmal abstimmen. Wer ist... Dar kartą dėl ITRA 21 e balsuojame. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 159. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. ITRA e 23. Už? prieš susilaikė priimta. Taip ir maniau jau, kad norėsite tikrintis, taigi. Abstimmung beendet. Balsavimas baigtas. Visgi priimta. Nedidelė balsų persvara, bet visgi. Dann Änderungsantrag 19 in Split Vote. 19. Pakeitimas dalimis balsuojame dėl pirmosios. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Antroji dalis. Kas už? prieš susilaikė atmesta. 160. Atkrenta. 161 taip pat atkrenta. 20 tada dalimis. Pirmoji, kas už, prieš susilaikė priimta. Antroji dalis už, prieš susilaikė priimta. Kitas puslapis 162 ir 163 bei įtrė 25 pakeitimai identiški. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 166 už. Prieš susilaikė priimta. 21 už. Prieš susilaikė, reikės pasitikrinti. Abstimmung beendet. Balsavimas baigtas. Visgi rezultatas tikrai ryškus. 32 už, 22 prieš. Pri, priimta. Įtre 27 ir 169 jie identiški, kas už Prieš susilaikė atmestą. Dalimis balsavimas dėl 170, pirmoji dalis kas už, prieš susilaikė priimta. Antroji dalis už, prieš susilaikė atmesta. Šimtas dvidešimt 171 atkrenta ir 172, tuomet 176 pirma dalis, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Šimtas septyniasdešimt trečias už, prieš, susilaikė atmesta. Šimtas septyniasdešimt penktas už, prieš susilaikė, reikės pasitikrinti dėl 175. Äh, beendet. Balsavimas baigtas. 24 už, 26 prieš, 4 susilaikė. Atmesta. Dabar 174 už. Prieš. Vieną peršokome netyčia, taigi itrė 28, kas už. Prieš. Susilaikė priimta. Tuomet Periname prie 177 ir 178 identiškai, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 183, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Itra 29, kas už, prieš susilaikė priimta. 23 dalimis, pirmoji kas už, prieš susilaikė priimta, antroji dalis už, prieš susilaikė pasitikrinsime. Abstimmung beendet. Balsavimas baigtas. 32 už, 22 prieš, 1 susilaikė priimta. 184 už, prieš, susilaikė priimta. 185 ir 186, jie identiški, kas už, prieš, susilaikė priimta priimta. 187, ITRE 30 ir ITRE 31. Ne. Tik ITRE 30 ir 187. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. ITRE 31. Už? Prieš susilaikė atmesta. 188 už, prieš susilaikė priimta. 189 ir itrė 32 pirmoji dalis, kas už, prieš susilaikė atmesta. Toliau 190 ir 32 antroji dalis. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 25 už. Prieš susilaikė. Priimta. Balsuojame visi kartu, ar ne? Taigi gerai ir blogai nubalsavome. 191. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 192. Už? Prieš susilaikė priimta. 193 dalimis, pirmoji, kas už, prieš susilaikė priimta antroji dalis už prieš susilaikė priimta. 194 atkrenta. Dabar 27. Pirmoji dalis už, prieš susilaikė priimta, antroji dalis už, prieš susilaikė atmesta. 199. Už, prieš, susilaikė, priimta. Itra 34. Už, prieš, susilaikė, priimta. 200. Už, prieš prieš susilaikė priimta. Seite 12. 12 puslapis. 214 Vitorijo Prodžio. Kas už 214? Prieš. Susilaikė atmesta. Įtrė 37. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 215. Už, prieš, susilaikė, priimta. 216. Už, prieš, susilaikė, priimta. 218. Už, prieš susilaikė atmesta. Pasitikrinsime. Dvidešimt septyni už, dvidešimt aštuoni prieš. Taigi labai nedidelė balsų persvara. 219 dabar. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 29 už. Prieš susilaikė priimta. Dabar 222 už prieš susilaikė atmesta. Imko 11. Už, prieš, susilaikė. Dar kartą gal. Imko 11. Kas už? Ačiū, prieš, susilaikė, priimta. Identiški 223 ir 224 už. Prieš susilaikė atmesta. 225 už. Prieš susilaikė atmesta. 226 atkrenta. Dabar 228 už. Prieš susilaikė atmesta. 229 už. Prieš susilaikė. Pasitikrinsime. Duokime. Apštimų beendit. 29. Balsavimas baigtas. 29 už, 27 prieš. Priimta. Kitas atkrenta. Toliau 231 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Itre 38. Itre 38. Kas už? prieš susilaiko atmesta. 232 ir 33 identiški pakeitimai, kas už, prieš, susilaiko. Įtarta. 237 ir 38, kas už, prieš susilaiko atmesta. 239 kas už prieš susilaiko pritarta. 240 į 340 ir rimko 12 identiški, kas už. Prieš susilaiko atmesta 241 ir 42 identiški, kas už, prieš susilaiko pritarta 243 kas už, prieš susilaiko pritarta 249 pranešėjos pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 246, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 200 kitame puslapyje 48, kas už, prieš susilaiko pritarta. 250, kas už, prieš susilaiko atmesta. 252, kas už, prieš susilaiko pritarta. 255 kas už prieš susilaiko atmesta. 254, kas už prieš susilaiko pritarta. 256, kas už prieš susilaiko atmesta. 257, kas už prieš susilaiko atmestą. 258 ir 9 bei imko 13 identiški, kas už, prieš susilaiko pritarta. 260, 61 identiški, kas už, prieš susilaiko pritarta. <clears throat> Du šimtai šešiasdešimt trečiasis. Ir 264 kartu, kas už prieš susilaiko atmesta 265 ir 66 identiški, kas už, prieš susilaiko atmesta. 267 ir 8. Pagėdavote pasitikslinti dėl 65 ir 66. Gerai. dvi e, liaudės partijos frakcijos atstovų kortelės turėtų būti ištrauktos iš balsavimo įrangos, dar viena likusi, dabar viskas tvarkoja, balsuoti baigiame. 30 už, 25 prieš pritarta. Du šimtas šešiasdešimt septintasis ir aštuntasis identiški, kas už prieš susilaiko pritarta. 31. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Į 43. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 275 lyzės pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Du šimtai septyniasdešimt devintojo pakeitimo pirmoji dalis ir du šimtai aštuoniasdešimtojo pirmoji dalis yra identiškos, taip pat kaip ir imko septynioliktojo pakeitimo pirmoji dalis. Balsuokime už šias pataisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Dabar balsuosime dėl 279 pakeitimo antrosios dalies, 80 ir 278 antrųjų dalių taip pat dėl IMKO 17 pakeitimo antrosios dalies. Kas už šias pataisas? Kas prieš? Susilaiko pritarta. Du šimtai septyniasdešimt devintojo pakeitimo trečioji dalis, bei du šimtai aštuoniasdešimtojo trečioji dalis, kas už? Prieš susilaiko atmesta, imko 17, trečioji dalis, kas už, prieš, susilaiko atmesta, 278 pakeitimas, trečioji dalis, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Toliau balsuokime nuo 19 puslapio. 288 Tremopolis Rivazikas už prieš susilaiko pritarta. Toliau balsuojame dėl ITRE 45 ir IMKO 18, kas už, prieš, susilaiko, Pritarta. Įtrė 46, kas už. Prieš. Susilaiko atmesta. Pasitikslinkim elektroniškai dėl ITRE 46 pakeitimo. Balsuoti baigiame. Atmesta.

prieš susilaiko. Sakyčiau, kad pritarta, tačiau galėtume pasitikslinti. Balsuoti baigiame. Vienu EPP atstovų yra per daug. Dabar atrodo viskas susitvarkė 301 prieš 25 už, atmesta 295, kas už. Prieš susilaiko atmesta 296, kas už. Prieš susilaiko pritarta 298, kas už prieš susilaiko pritarta 299, kas už prieš susilaiko pritarta. 300, kas už prieš susilaiko pritarta. 301, kas už prieš susilaiko pritarta įtre 48 kas už, prieš susilaiko atmesta 302 kas už, prieš susilaiko pritarta įtre 49 ir 303 kas už, prieš susilaiko pritarta 304 kas už 305 tiksliau, kas prieš, susilaiko pritarta. 306 ir 7, <clears throat> kas už, prieš, susilaiko pritarta. 308 ir 9, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 34, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 310 kas už, prieš, susilaiko pritarta. 35 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 312 kas už, prieš, susilaiko pritarta. 313 bei įtrė 53 identiški, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 315 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 36 pakeitimo pirmoji dalis kas už, prieš, susilaiko atmesta. 316 bei įtrė 54, kas už, prieš, susilaiko pritarta 317 pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko pritarta 36 antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Puslapio apačioje 323. Pirmoji dalis, kas už. Prieš susilaiko pritarta. 324. Kas už. Prieš susilaiko pritarta. 323 antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 326 ir 7 bei įtrė 57 identiški, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 328 kas už, prieš susilaiko pritarta. 37. kas už, prieš susilaiko pritarta. 58. kas už, prieš susilaiko pritarta. 23 puslapio apačioje įtrė 60 pakeitimas, kas už, kas prieš 23 puslapio apačioje paskutinė pataisa. Sekretariato atstovai man sako, kad visi kiti atkrinta, tačiau galime dar pasitikrinti kadangi buvo pritarta IMCO 19 pataisai. Taigi, 23 puslapis į 30 pakeitimas, kas už. Ačiū, kas prieš susilaiko pritarta. Trys šimtai trisdešimt aštuntasis, kas už prieš susilaiko pritarti. 342, kas už, prieš susilaiko. Nelabai aiškus balsavimo rezultatas, dar kartą mėginame, kas už 342. Kas prieš susilaiko, pasitikslinkime elektroniškai dėl 342 ir į 361 pakeitimų, dėl jų balsuojame kartu. Beendet. Ja, doch deutlich. 31 dafür, 23. 31 už 23 prieš pritarta. Dann haben wir den Kompromiss Nummer 14. 14 kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Trys šimtai keturiasdešimt septintasis Vaisgerber pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 348, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 350 kas už, prieš susilaiko pritarta. Į 366 kas už, prieš susilaiko pritarta. Imko 22 kas už, prieš susilaiko pritarta. 352 ir 367, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 353, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 354 į 368, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 355, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 356, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Į 369, kas už, prieš susilaiko pritarta 357 į 370, kas už prieš susilaiko atmesta. 43, kas už prieš susilaiko pritarta 358, kas už prieš susilaiko atmesta. 359 į 370, kas už prieš susilaiko pritarta imko 23 balsavimas dalimis, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį kas prieš susilaiko atmesta. Į 372, kas už, prieš susilaiko pritarta. 361, kas už, prieš susilaiko pritarta. 44 atsimtas, 45 kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Imko 24, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 360, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 365, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Itre 73, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 364, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Trys šimtai šešiasdešimt šeštasis, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 367, kas už, prieš, susilaiko pritarta 368, kas už, prieš, susilaiko pritarta 369, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Į 374, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 49. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Imko 26. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Imko 70. Tai yra 27. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Imko 28. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 371 kas už, prieš susilaiko atmesta. Imko 75 kas už, tiksliau įtrė, kas už, prieš susilaiko pritarta. Ja, dan, man check. Itre. Pasitiksninkime dėl ITRE 75. Abstimmung beendet. Ja, es war deutlich. Balsavimas baigtas. Dabar yra visiškai aišku. Pritarta. 51 ir įtrė pirmas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, primta. 52 už, prieš, susilaikė, atmesta. 53 kas už, prieš, susilaikė, primta. Sekantis atkanta. 54 kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Imko 2 kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Trečias pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 56 už, prieš, susilaikę, priimta. 57 už, prieš, susilaikę, priimta. 59 už, prieš, susilaikę, priimta. 61 už ir į 37 kas už prieš, susilaikė, priimta. Itre aštuntas už, prieš, susilaikė, priimta. Imko penktas už, prieš, susilaikė, priimta. 22 puslapis. 83 pakeitimas, kas už, Parvanovos pakeitimas prieš, susilaikė atmesta. 85 už, prieš, Taigi už 83 balsavome 32 puslapyje. compromise four. Edwin, is it covered by the compromise? Yes, compromise four. Yeah, it says in the work conditions it's covered. Huh? 69 is covered. Kollege Seber, das ist äh, durch den Kompromiss 4 gedeckt. Also, wir sind, machen weiter. Ketvirtasis kompromisinis pakeitimas apima tai. Taigi eikime toliau. 85. Už. Prieš. Susilaikę priimta. Aštuoniasdešimt šeštas, aštuoniasdešimt septintas identiški už, prieš, susilaikę, atmesta.

prieš, susilaikė atmesta. Devintas atsimtas, imko septintas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Devyniasdešimtas už, prieš, susilaikė, atmesta. 92 ir 13. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. Devyniasdešimt trečias už, prieš, susilaikė, priimta. 10 ir itra 15 identiški dalimis. Pirma dalis kas už, prieš. Susilaikė. Pasitikrinsime. Pirma dalis. Elektroniškai balsuokime. Balsuojame už pirmą dalį. visi balsavo. Trisdešimt už, dvidešimt vienas prieš. Priimta antra dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Į 316 už, prieš, susilaikė, atmesta. Šimtas pirmas už. Prieš. Susilaikę. Pasitikrinkime. Šimtas pirmas pakeitimas. PPE einer zu viel. Eine Karte raus, jetzt geht's. So, 31 dafür, 19 dagegen 31 už, 19 prieš, priimta. 11 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 102 už, prieš, susilaikė, atmesta. 103 ir į 317 už, prieš, susilaikė, priimta. 104 už, prieš, susilaikė, priimta. 105 už, prieš, susilaikė, priimta. 106 už, prieš, susilaikė, priimta. 108 už, prieš, susilaikė, priimta. 109 už, prieš, susilaikė, priimta. 110, 122 identiški dalimis. Pirma dalis kas už, prieš, susilaikė primta. Antra dalis už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime antrą dalį. Balsavimas pradėtas dėl antros dalies. Balsavimas baigtas. 22 už, 28 prieš. Atmesta. Keturioliktas pakeitimas. Už, prieš, susilaikę, primta. 111 už, prieš, susilaikė, priimta. 112 už, prieš, susilaikė, priimta. 113 už, prieš, susilaikė, priimta. Į 319 už, prieš, susilaikė, atmesta. 114 už, prieš, susilaikė, priimta. Taigi viskas balsuosime už visą Marisos Matijas pranešimą. Balsavimas pradedamas. PP viena kortelė per daug, dabar yra gerai, balsavimas baigtas, 51 už, niekas nebalsavo prieš, 3 susilaikė, sveikinimai pranešėjai. Už šį labai svarbų pranešimą. Dabar antras galutinis balsavimas, balsavimas pradedamas über die legislative Resolution. Tai yra dėl teisėkuros rezoliucijos. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 46 už, niekas nebalsavo prieš, du susilaikė. Toks pat aiškus balsavimas kaip, kaip ir ankstesnis, taigi sveikinimai Marisai Matijas.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 Verkehrsverordnung im Gegensatz zur Tagesordnung. Wieder alle konzentriert und. Taigi vėl visi susikaupkime. Balsuosime dėl kito pranešimo. Turime du pranešimus dėl farmakologinio budrumo, bujos paruošė Linda Makevan. Pirmasis dėl direktyvos, antrasis dėl reglamento. Pradėsime nuo reglamento. Čia kalbama apie pavadinimą. Taigi remsimės ne darbo tvarkė, kur pirmiausia nurodytas pranešimas dėl direktyvos. Pradėsime nuo pranešimo dėl reglamento. Die Abstimmliste vor sich und wir beginnen mit dem Änderungsantrag Nummer Taigi turite balsavimo sąrašą. Pradėsime nuo pirmo pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 34 pakeitimas už, prieš, Aš jums dar kartą pabandysiu paaiškinti, kalbame apie reglamentą. Ir dabar balsuojame dėl 34 pakeitimo, nes nebuvo aišku. Taigi kas už 34 pakeitimą? Kas prieš? Pasitikrinkime elektroniškai. Pradedame balsuoti. daugelis neturi kortelių, yra 35 dalyviai. Balsavimas baigtas. Atmesta 22 už 26 prieš. Septintas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė priimta. Trečias kompromisinis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 39 už, prieš, susilaikė primta. Itre devintas už, prieš, susilaikė atmesta. Keturisdešimtas už, prieš, susilaikė atmesta. Keturiasdešimt pirmas už, prieš, susilaikė primta. Prieš, susilaikė atmesta į 30 už, prieš, susilaikė, atmesta. Į 11 už, prieš, susilaikė, priimta. Kompromisinis šeštas už, prieš, susilaikė, priimta. apačioje puslapio imko ketvirtas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Ir čia tryliktas už, prieš, susilaikė, priimta. Pasitikrinkime elektroniškai dėl ITRE 13. Atmesta. Aš klydau. Taigi, atmesta. 48. Už. Prieš. Susilaikė. Ačiū, aš tik norėčiau nurodyti, kad yra žodinis pakeitimas pakeisti žodį traceability žodžiu identification. Taip, tai yra pažymėta balsavimo sąraše šis žodinis pakeitimas, taigi priimta. 137 už, prieš, susilaikė, priimta. Imko penktas už, prieš, susilaikė, priimta.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 susilaikė, priimta. Sekretiratas man pasakė, kad dabar balsuosime ir dėl antros dalies. Kas už? Prieš? Susilaikė? Primta. Kompromisinis penktas pakeitimas už? Prieš? susilaikė, primta. Kitas puslapis. 61 dalis maginės. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. 57-58 identiški, kažkur už, prieš, susilaikė, primta. Septintas kompromisinis už, prieš, susilaikė, priimta. 59 už, prieš, susilaikė, atmesta. 62 dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. 61 už, prieš, susilaikė, atmesta. Itra 16 už, prieš, susilaikė, atmesta. Aštuntas už, prieš, susilaikė, priimta. 62 rivazė. Itra 17 identiški už, prieš, susilaikė, atmesta. Imko 11, pirma dalis ir devintas pirma dalis už, prieš, susilaikę, primta. Imko 11 antra dalis, 9 antra dalis už, prieš, susilaikę, primta. 63, Imko 12, į 18 identiški už, prieš, susilaikę, pasitikrinkime. Balsavimas pradedamas. Atmesta 25 už 28 prieš. 64 už. Prieš. Susilaikė. Primta. 10 už. Prieš. Susilaikė. Primta. 65 ir 19 identiški už, prieš, susilaikė primta. Konsoliduotas pakeitimas. Du B. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinkime balsavimo dėl konsoliduoto pakeitimo 2B. Balsavimas baigtas. 20 už, 33 prieš atmesta. 66 už, prieš, susilaikė, atmesta. 67 už, prieš, susilaikė, priimta. 68 už, prieš, susilaikė, atmesta. Į 320 už, prieš, susilaikė, atmesta. 69 už, prieš, susilaikė, atmesta. 11 už, prieš, susilaikė, priimta. 70 už, prieš, susilaikė, Atmesta. 71 už. Septyniasdešimtas, sako pirmininkas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas.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 Toliau 71 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 12. Septyniasdešimt trečias ir į 31 identiški už, prieš, susilaikę, priimta. Pasitikrinkime. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta nedidelių skirtumų, taigi tikrai vertėjo pasitikrinti. 72 pakeitimas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Į 321. B dalis už, prieš, susilaikė atmesta. 12. B dalis ir 72 B dalis už, prieš, susilaikę, primta. Kitas atkrenta. 74 ir 75 už, prieš, susilaikę, primta. 13 už, prieš, susilaikė primta. Pasitikrinkime 13 pakeitimą. Balsavimas baigtas, atmesta. Septyniasdešimt septintas už, prieš, susilaikė, priimta. 78 ir į 322 identiški už, prieš, susilaikė, priimta. Imko 13 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Kompromisinis ketvirtas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Aštuoniasdešimt antras už. Prieš. susilaikė atmesta. Imko 15 ir 85 už. Prieš. Susilaikė priimta. Kompromisinis antras A pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 16-17 identiški už, prieš, susilaikė priimta. Įtrė pirmas taip pat priklausė prie tų pakeitimų. Toliau 20 už, prieš, susilaikė. Reikia pasitikrinti. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Įtrė 2. Už. Prieš. Susilaikė. Pritart 18 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 21 už, prieš, susilaikė priimta. 23 už, prieš, susilaikė. Atmesta. Ketvirtas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Primta. Kompromisinis pirmas pakeitimas už. Prieš. Susilaikę. Primta. 33 ir į 36 identiški už, prieš, susilaikė, primta. Šeštas už, prieš, susilaikė, primta. Dabar galutinai balsuosime už visą pranešimą, balsavimas pradedamas. EPP turi vieną kortelę per daug. Dabar gerai. Penkiasdešimt du už, nėra prieštaraujančių, taigi sveikinimai pranešėjai Lindai Makevan. Ir dabar balsuojame dėl teisėkuros rezoliucijos projekto. Pradedame. Balsavimas baigtas. Toks pats rezultatas 52 už, niekas nebalsavo prieš, jokių susilaikiusių. Taigi, dar kartą sveikinimai Lindai Makevan. Taip pat noriu padėkoti jai už nuveiktą darbą. Dabar balsuosime dėl direktyvos farmakologinio budrumo ponė Ajūzo. Noriu atsiimti 84 pataisą, kurią teikia. Na. 24 tiksliau pataisa. Taigi pradėkime balsuoti. E, pirmoji pataisa, kas už, prieš susilaiko. laiko Pritarta. 72 ir 30, kas už prieš susilaiko atmesti. 75 pirmoji dalis, kas už prieš susilaiko atmesta. 74 ir 76 identiškos, kas už prieš susilaiko atmesta. 79, kas už, prieš susilaiko atmesta. 84 buvo atsimta. Balsuosime dėl įtrė 11, e kas už, prieš susilaiko atmesta. 81 ir 82 bei 83 identiškas, kas už, prieš susilaiko atmesta, 85 kas už, prieš susilaiko atmesta, 80 kas už, prieš susilaiko atmesta, 87 kas už, prieš susilaiko atmesta 86 į 312 ir 88 identiškos kas už, prieš susilaiko atmesta 89-90 e, kas už, prieš susilaiko pritarta. Į 313 kas už, 89 ir 90 pasitikslinkime balsavimo rezultatus dėl šių pataisų. Abstimmung beendet. <clears throat> Balsuoti baigiame. Buvo šios pataisos atmestas. Aiškiai balsų daugumą į 13, kas už, prieš susilaiko atmesta. 91, 92, 3, kas už, prieš susilaiko atmesta. 95 pirmoji dalis, kas už, prieš susilaiko atmesta. 24 pirmoji dalis ir įtrek 14 pirmoji dalis identiškus, kas už, prieš susilaiko atmesta. 94 antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Įtrė 14 ir 95 antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 94-osios, 3-ojo, 95-osios ir įtre 14-osios, 3-osios dalis, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 95-osios, 4-ojo dalis, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 8-ojo, kas už, prieš, susilaiko pritarta. norite pasitikslinti dėl aštuntosios, balsuoti pradedame. Viena EPP kortelė turėtų būti ištraukta, balsuoti baigiame, atmesta. Turiu pasakyti, kad iš viso turime 55 narius, tuo tarpu balsavo tik tai 52. Keli kolegos neįstato balsavimo kortelių į balsavimo įrangą, todėl balsavimo rezultatai sviruoja. Balsuokime toliau. 97 rytri 15, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 96 pirmoji dalis kas už, prieš susilaiko atmesta, 98, 96 antroji dalis kas už, prieš susilaiko atmesta į 3.15 antroji dalis kas už, prieš susilaiko atmesta. 96 trečioji dalis ir 99 bei 315 trečioji dalis identiškos, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Šimtoji, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Tikslinomis balsavimo rezultatus dėl šimtosios pataisos. Abstimmung beendet. Balsuoti baigiame panašus balsavimo rezultatas. 56 dalyvauja posėdėje ir trūksta penkių balsavimo kortelių, tačiau tiksintis elektroniškai balsavimo rezultatas yra neigiamas. Į 3.14 antroji dalis, 95 antroji dalis, kitame puslapyje yra šios pataisos 102 ir 1 identiškos, kas už, prieš, susilaiko, atmesta, 103 kas už, prieš, susilaiko, atmesta, konsoliduotas tiksliau kompromisinis antrasis A pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Tai mums sutaupė nemažai balsavimo laiko. 118 ir atbėrint pataisa dabar kas už. Prieš susilaiką pritarta. Imko 9 ir 119 kas už, kas prieš susilaiko pritarta 120 ir 21 kas už, prieš susilaiko atmesta į 318 kas už, prieš susilaiko atmesta 122 kas už, prieš susilaiko atmesta Pasitikslinkime dėl 122-osios. Balsuoti baigiame. 32 balsai už, 21 prieš, pritarta penktasis kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Kitame puslapyje 134 maštalkos pataisa, kas už, prieš susilaiko atmesta. Imko 11, kas už, prieš susilaiko atmesta. Imko 12, pirmoji dalis, kas už, prieš susilaiko pritarta 135. Prašom pasitikslinti balsavimo rezultatus dėl INKO 12 pataisos pirmosios dalies. Kas to pageidauja? Gerai, pasitikslinkime. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pataisa atmesta 25 balsais už 28 prieš. Iš tikrųjų galiu pasakyti, kad balsavimas keliant rankas ir elektroninis balsavimas dažnai nesutampa. 135 Ajuzo Parvanovo, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Imko 12 pataisos antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Pasitikslinkime Imko 12 antroji dalis. Balsuoti baigiame. Panašus rezultatas atmesta. Šimtas trisdešimt šeštoji bei itre dvidešimtoji kas už. Prieš susilaiko atmesta 137 kas už prieš susilaiko pritarta. 138 ir 9 kas už. Prieš susilaiko atmesta. Itre 21 taip pat buvo šioje pataisų grupėje. 141 nauja redakcija, kas už, prieš, susilaiko, atmesta 143 rivazy, pataiso, kas už, prieš, susilaiko, atmesta 144, kas už, prieš, susilaiko, pasitikslinkime dėl 144. Balsuoti baigiame. 21 už 30 prieš atmestą. Imko 14 kas už. Prieš susilaiko atmestą. Pirmasis A kompromisas kas už. Prieš susilaiko pritarta. Kitame puslapį į 325 pataisakas už, prieš, susilaiko atmesta. Antrasis B kompromisinis pakeitimas, kas už šį pakeitimą, prieš, susilaiko pritarta. Tai mums taip pat sutaupė daug laiko balsuojant. Nuo 11 puslapio imko 16 pataisos tęsime, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Ši pataisa buvo identiška identiška į 328, 162, 163, 164, 165. Dėl jų visų dabar ką tik balsavome. Taip pat dabar imko 1766, kas už šias pataisas prieš susilaiko pritarta. 167, kas už prieš susilaiko atmestą patikslinkimės dėl 167. Balsuoti baigiame. Dvidešimt šeši už, dvidešimt penki prieš pritartą. Labai gerai pataikome atspėdami balsavimo rezultatus šiandien. 168. Kas už? Prieš susilaiko. Aš sakyčiau, kad pritarta, tačiau pasitikslinkime taip pat ir dėl šios pataisos 168 pradedame balsuoti. Balsuoti baigime. Ne, nepritarta. Vienos frakcijos atstovai net, neturi pasiemę penkių kortelių. Tai ir yra mislės raktas. 13 kas už. Prieš susilaiko. Pasitikslinkime. Beendet. Balsavimas baigtas. Priimta. Ar atmesta? 26 prieš. Korinde Parsi gal turėtų čia toliau tęsti darbą vietoj manęs. Kompromisas numeris 3. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 14 puslapis. Itra 29, trečioji dalis. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 189 už. Prieš susilaikė priimta. 190 atkrenta. Galime versti puslapį. 195, 196 ir itre 30 identiški kas už. Prieš susilaikė atmesta. 197 kas už. Prieš susilaikė atmesta. Šimtas. Nepasitikite manim. Taigi, 197. Balsavimas baigtas. Mhm. Priimta. 27 balsavo už, 24 prieš. Dušimtasis slepaš. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 201 slepaš. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 202 už. Prieš. Susilaikė. Pasitikrinsime. Balsavimas baigtas. 24 už 27 prieš atmesta. 203 už. Prieš. Susilaikė. Manau, vėl tas pats rezultatas. Pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. 30 už, 21 balsas prieš priimta. Šeštas kompromisas. Už, prieš, susilaikė, priimta. Septintasis kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 17 puslapis dabar, imko 25 ir 219, jie identiški, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 220 pirmoji dalis ir 223 pirmoji dalis. Taip, kas už? Prieš susilaikė atmesta. Dėl manęs galim ir pasitikrinti. 220 pirmoji dalis ir 223 pirmoji dalis tikrinamės. Ein PPE zu viel. Vieno Liaudės frakcijos vardu per daug, dabar gerai. Vadinasi, 24 už 27 prieš atmestą. 221 pirmoji dalis ir 333 pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 221 antroji dalis ir 333 antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 221 224 pirmoji dalis ir 33 trečioji dalis, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 221 trečioji dalis už, prieš, susilaikė atmesta. 223 antroji dalis ir 220 antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Norite pasitikrinti? Taigi grįžtame atgal 223 antroji dalis ir 220 antroji dalis ir tikrinamės. Balsavimas baigtas. 30 už, 23 prieš. Priimta. 225 ir Rimko 26. Balsuojame dėl jų. Kas už? Kas prieš? susilaikė priimta. 224 antroji dalis, kas už. Prieš susilaikė atmesta. 221 ketvirta dalis ir 33 ketvirtoji dalis ir 224 trečioji dalis, kas už. Prieš susilaikė atmesta. 222 už prieš susilaikė priimta. Imko 27 pirmoji dalis už, prieš susilaikė atmesta. 221 penktoji dalis ir 33 penktoji taip pat dalis, 228 pirmoji dalis už, prieš susilaikė atmesta. Toliau šešioliktasis pranešėjo, kas už, prieš, susilaikė priimta. 227 pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 221 septintoji dalis ir 228 antroji dalis. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Itre 33 šeštoji dalis už. Prieš susilaikė atmesta. Imko 27 antroji dalis už. Prieš susilaikė atmesta. 226 už, prieš, susilaikė. Pasitikrinsime dėl 226. Balsavimas baigtas 28 už 22 prieš priimta. 227 antra dalis, kas už, prieš susilaikė atmestų. 221 aštuntoji dalis už, prieš susilaikė atmestų. 221 devintoji dalis, 229 ir 33 septintoji dalis, kas už, prieš susilaikė atmestą. Dabar 230. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. Imko 28. Už. Prieš. Susilaikė atmesta. Imko 29. Pirmoji dalis už. Prieš. Susilaikė atmesta. 231 už. Prieš susilaikė priimta. 232 už, prieš, susilaikė atmesta. Identiški yra 239 pirmoji dalis, 241 pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Dar čia taip pat įėjo į 334. Kitas puslapis 240 pirmoji dalis. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Identiški keli autoriai Būziai, Rivasi, Delvo ir Itre komitetas. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Identiški Imko 29 ir Žiūvio Kas už? Prieš? Susilaikė priimta. Norite pasitikrinti dėl imko ir žyva pakeitimų. Imko 29 antroji dalis ir 233 balsavimas pradedamas. Imko 29 antroji dalis ir 233. Imko ir Žiūvon pakeitimai. Balsavimas baigtas. Toliau 230. Ketvirtasis, 235 ir 17 identiški, kas už, prieš, susilaikė priimta. 240 trečioji dalis, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Identiški 241 trečioji dalis ir 334 trečioji dalis, kas už, prieš, susilaikė atmesta Atmesta imko 30 ir 237 už. Prieš susilaikė atmesta. 240 ketvirtoji dalis, 241 ketvirtoji dalis, 334 ketvirtoji dalis ir 239 trečioji dalis. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Į 34 penktoji dalis, kas už? prieš susilaikė atmesta. 236 už prieš susilaikė atmesta. 238 už. Identiški taip. 239 Tada dabar ketvirtoji dalis. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Itre 35 už. Itre 35 už. Prieš susilaikė atmesta. 242 pirmoji dalis už prieš susilaikė atmesta. 242 antroji dalis B. Punktas kas už, prieš susilaikė atmesta. 242 trečioji dalis už, prieš susilaikė atmesta. 242 ketvirtoji dalis už, prieš susilaikė atmesta. 242 penktoji dalis už. Prieš susilaikė atmesta. 242 šeštoji dalis už. Prieš susilaikė atmesta. 245 už. Prieš susilaikė atmesta. 247 už. Prieš susilaikė atmesta. 246 už, prieš susilaikė atmesta. 244 už, prieš susilaikė atmesta. Imko 31 ir 243, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 248. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Imko 32. Kas už? Prieš susilaikė pasitikrinsime dėl Imko 32. Abstimmung beendet. Balsavimas baigtas. Nedidelė balsų persvara. Atmesta. 18. Už. Prieš. Susilaikė priimta. Imko 33. Už. Prieš. Susilaikė atmesta. Toliau 249 pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė priimta. 250 už, prieš, susilaikė priimta. Pasitikrinsime dėl 250-ojo. Balsavimas baigtas. 26 už, 24 prieš 2 susilaikė, priimta. 19 už, prieš susilaikė, priimta. 249 antroji dalis už, prieš susilaikė priimta. 249 trečioji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 20. Už? Prieš? Susilaikė priimta. 251. Už? Prieš? Ar EPP tikrai visi prieš, ar tik pusė? Pasitikrinsime. Dėl 251. Balsavimas baigtas. Mhm. 26. Už 26 prieš. Vėl atmesta. 20, 21. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 22 už, prieš, tikrinamės dėl 22. Beendet. Balsavimas baigtas. Atmesta. 26 už, 27 prieš atmesta. 23 dabar už, prieš susilaikė priimta. 252 už prieš susilaikė priimta. Į 37 už prieš susilaikė priimta. Imko 34 už prieš susilaikė atmesta. 253 pirmoji dalis už, prieš, susilaikė atmesta. 254 už, prieš, susilaikė priimta. 24 pirmoji dalis. Autoris pranešėjas kas už, prieš, susilaikė atmesta. Imko 35 ir 253 antroji dalis. Jie identiški, kas už. Prieš susilaikė atmesta. 255 už. Prieš susilaikė priimta. 25 už. Prieš susilaikė priimta. 26 už, prieš, susilaikė priimta. 256 už, prieš, pasitikrinsime. 256. Balsavimas baigtas. 27 už 26 prieš. Priimta. Du šimtai penkiasdešimt septintasis. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. Devintasis kompromisas. Už. Prieš susilaikė priimta. 258 ir 338 pirmoji dalis identiški, kas už prieš pasitikrinsime. Uh, 258, ITRA 38, erster Teil. Balsuojame elektroniniu būdu. 258 ir 38 pirmoji dalis.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 Atmesta. 259 už. Prieš. Susilaikę. Pasitikrinsime. Balsavimas baigtas. 27 už, 26 prieš, priimta. 260 už. Prieš. Susilaikė. Pasitikrinsime. Balsavimas baigtas. 26 už, 26 prieš. Vos vos, bet atmesta. Itra 38 antroji dalis, kas už. Kas prieš. Tikrinamės. Atmesta. 261. Kas už? Prieš. Tikrinamės. Balsavimas baigtas. 25 už 27 prieš atmestą. 262 ir 32 antroji dalis identiškas už, prieš, susilaikė priimta. Aštuntasis kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 263 iš Nelharto pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė priimta Deja, kolega, atmesta. Ketvirtasis B. Konsoliduotas pakeitimas. Kas už jį? Prieš susilaikė atmesta. 264 už. Prieš susilaikė priimta. Tikrinamės dėl 264. Negi visada taip nesužiūriu. So, bandit. Balsavimas baigtas. 32 už 18 prieš. Priimta, taip. Toliau 265 už. Ne atkrenta 265. Tada dešimtas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Vienuoliktas kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. Dvyliktas kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. Identiški imko 36, 267, 268. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Identiški 269 ir 339. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 266. Aderio. Kas už? prieš pasitikrinsime. 266. Balsavimas baigtas. 26 už 27 prieš. Atmesta. Imko 37 už prieš. Tikrinamės Imko 37. Balsavimas baigtas. 29 už 24 prieš. Priimta. 270 už. prieš susilaikė. Tikrinamės. Balsavimas baigtas 31 balsas už 22 prieš patvirtinta. Dabar periname prie konstatuojamųjų dalių 30 pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. 27 už prieš susilaikė. Pasitikrinsime. Beendet. 29 dafür. Balsavimas baigtas 29 už 24 prieš patvirtinta. Įtre pirmas už prieš susilaikė atmesta. Dvidešimt devintas. Už prieš, susilaikę, pasitikrinkime. Balsavimas baigtas 27 už 24 prieš patvirtinta. 28 atkrenta. Ketvirtas A kompromisas kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Dafür. 31 už. Prieš. Pasitikrinkime. Pasitikrinkime. Pasitikrinkime dėl 32 pakeitimo balsavimas baigtas. 21 už, 32 prieš, atmesta. 34 už, prieš, susilaikė, priimta. 35 už, prieš, susilaikė, priimta. Įtrė tai antras pakeitimas. Pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. 27 už 27 prieš. Atmestas. Įtrė 2. Už prieš, susilaikė, atmesta. Kompromisinis antras C pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Verčiame puslapį, kompromisinis pasiūlymas vienas B, kas už, prieš, susilaikė priimta. Penkiasdešimt pirmas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. imko ketvirtas už, prieš, susilaikė, atmesta. 53 už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečias už, prieš, susilaikė, priimta. 54 už, prieš, susilaikė, priimta. 55 ir 56 identiški už, prieš, susilaikė, atmesta. Prie jų priklausė ir yra šeštas pakeitimas. Dabar 57 už, prieš, susilaikė, atmesta. Penkiasdešimt devintas pirma dalis. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 58. Pirma dalis už. Prieš. Susilaikę. Priimta. 60. Už. Prieš. Susilaikę. Priimta. Inko penktas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 59. Balsuojame dalimis. Pirma dalis už. Prieš. Susilaikė. Atmesta antra dalis už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Dabar penktas už. Prieš susilaikė. Priimta. 58 antra dalis už. Prieš susilaikė. Priimta. 62 į 37 identiški už, prieš, susilaikė, atmesta. 61 už, prieš, susilaikė, atmesta. 65 už, prieš, susilaikė, pasitikrinkim. Balsavimas baigtas. 28 už, 26 prieš. Patvirtinta. 66 inko 6 identiški. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 67 už. Prieš Pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. 29 už 23 prieš patvirtinta. Šeštas. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. 71 į 39. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. 26 už, 28 prieš. Atmesta. Imko septyni, kas už. Prieš. Pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. 26 už, 26 prieš atmestą. Septintas už, prieš susilaikę, priimta. Visi puikiai padirbėjome. Dabar balsuosime už visą pranešimą. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 49 už, niekas prieš, 5 susilaikė. Ir balsuosime už teisėkūros rezoliucijos projektą. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Ir atlakas toks pats 49 už, niekas prieš penki susilaikė sveikinimai pranešiai Lindai Makaun. Ir dėkojame jai už nuveiktą darbą. Taigi, baigiame darbą farmakologinio budrumo klausimais. dar pasirodo ne viską išnagrinėjome. Turime susipažinti su į Europos cheminių medžiagų agentūrą Helsinkije vykusios delegacijos ataskaita. ECHA agentūra yra tikrai svarbi mūsų darbui. Ir kontaktinis asmuo yra ponas Asiai, Taigi noriu paprašyti pono Hasi trumpai pristatyti mūsų vizitą. Ponios Hasi, trumpai pristatyti mūsų vizitą į Helsinkį. Thank, thank you very much. But... Ačiū labai. Tačiau aš nebuvau informuota iš anksto, kad turėsiu pateikti ataskaitą, taigi nesu iš anksto pasirengusi tam. Galėčiau iškelti keletą klausimų. Žinoma, cheminių medžiagų agentūra įgyvendina teisės aktus, kurie transformuoja, keičia anksčiau buvusią padėtį ir tai yra tikrai labai sudėtingas darbas. Esame girdėję įvairių problemų, biudžeto, organizacinių klausimų, informacinių technologijų klausimų. Tačiau aš ketinau uh, surenkti diskusiją šią temą. Viena iš problemų, kurį komitetas jau iškėlė keletą kartų, yra kandidatų sąrašas medžiagų kandidačių sąrašas, kurios turėtų kurioms turėtų būti suteikti leidimai. Ir čia problema yra ta, kad yra keletas šimtų medžiagų, apie 500, kurios nėra kaip tartinės medžiagos cheminės, cheminės pramonės sektoriuje. Ir jos turėtų atitikti kriterijus dėl susilpnumą keliančių medžiagų. Ir šiam etape šių medžiagų skaičius, kurios priklausytų medžiagų kandidačių sąrašų leidimams suteikti, tokių yra 30 medžiagų iš viso. Taigi pažanga yra labai lėta. Piliečiams vienas svarbus klausimas yra tas, kad dėl šios problemos niekas nevyksta, o vartotojas turi teisę žinoti, turėti informaciją ir vartotojo teisė žinoti dėl žalingų medžiagų. Yra rengiama, rengiamos tokio, tokie teisės aktai, tačiau kol kas yra apsiribuojama tik tomis medžiagomis, kurios yra medžiagų kandidačių sąraše. Nuo jos sudėties komisijai pradėjus darbą, pramonės sektorius ir aplinkosaugos komisarės Tadžian ir Potočnik pasiekė susitarimo, kad bus siekiama pažangos šiais klausimais ir kitais susijusiais klausimais. Ir tai reiškia, kad numatytame darbų grafikė, dėl kurio buvo sutarta, tik tai ketvirtis dabar jau žinomų medžiagų, kurios yra kandidačių sąraše, yra tame sąraše. Vienas iš veiksnių tokios koncepcijos ar mąstymo, kaip mūsų delegacija bent jau nusprendė, yra tai, kad yra kalbama apie du etapus šio teisės akto kūrimo. Viena vertus yra atitinkamų medžiagų sąrašas, Bet taip pat ir kitas žingsnis, tai sąrašas medžiagų, kurios turi būti tvirtinamos. Tad kandidatų sąraše esančios medžiagos anksčiau ar vėliau yra patikrinamos ir autorizuojamos. Galbūt komisijos tarnybų akimis žiūrint tai yra suprantama procedūra, tačiau iš tikrųjų tokia procedūra neužtikrina pakankamai saugumo vartotojams. O mūsų komitetui svarbus dalykas yra tai, kad mes vizito metu supratome, jog agentūra, kurios atstovai bent jau su manimi bendraudami, kaip su kontaktiniu komiteto asmeniu, sakė, jog negali nieko patys padaryti. Komisija nusprendžia, kurios medžiagos patenka į kandidatų sąrašą ir agentūra tiesiog vykdo tai, ką nusprendžia bosai. Šiuo metu situacija jau geresnė negu anksčiau, bet visgi pažanga daroma tik labai lietai. Ir agentūra yra minėjusi komisijai, kad e, negalėtų procedūros vykdyti greičiau. Galbūt tai netiek susijęs su biudžeto klausimais. Bet visgi reikėtų paminėti, kad ponia Aukų, mūsų ekspertė biudžeto klausimas ir kai kurie kiti nariai išreiškė nuostabą dėl to, kad EHA panašu tiesiog visada yra patenkinta tuo, ką komisija jai žada. O mes manytume, kad tikrai nepakanka užtikrintam darbui tų išteklių, kurį, kurie žadami agentūrai, kurie, už, kurie užseima tokiamis svarbiamis užduotimis, bet ir neprašo jį pati komisijos e, skirti daugiau išteklių. Tad galbūt reikėtų į šią sritį nuodugniau pažvelgti. Bet manau, mes tikrai toliau atidžiai stebėsime tą kandidatų sąrašo klausimą Ir taip pat manyčiau, kad akilai stebėsime ir išteklių bei biudžeto aspektus. Ačiū. Ačiū Satuasi už e, šią spontanišką ataskaitą. Manyčiau, kad e, padedant Suomijos vyriausybei, vizitas tikrai vyko sėkmingai. Tas startinis, pradinis etapas įvykdytas sėkmingai. Na, o iš ankstinis registravimas, aišku, yra tiesiog titaniškas darbas, tai 2,75 milijono registracijų lyg tai. Ir iki 2010 metų lapkričio dar bus papildomų registracijų dėl 25 tūkstančių medžiagų, kurias reikės įvertinti. Ir iš tiesų lėšų ar biudžeto problema yra vienas iš dalykų, kuriems reiktų skirti dėmesį, nes jeigu agentūra negauna pakankamai paramos, tai negali tinkamai vykdyti ir savo užduočių. Pone Aukų dalyvavo vizite ir iš tiesų priimame domintą faktą, kad reikės 2011 metų biudžetą svarstant e, numatyti, ko gero, tinkamai, atitinkamą eilutę papildomoms lėšoms. Taip pat panašu, kad agentūra rūpinsis ir biocidų klausimais. Tai galėtų būti dar viena iš agentūros funkcijų. Mes kalbėjome apie tai ir ar pakaktų jai potencialo spręsti galimas problemas su tuo susijusias ir matau, kad keli asmenys dar norėtų pasisakyti. Pane Meginės, kuri taip pat buvo delegacija. Prašau. Ačiū, pirmininkė, dėkuoju kolegijų už spontanišką pranešimą. Visitas buvo puikiai organizuotas ir noriu padėkoti tiems, kurie tai surinkė. Komisija buvo labai įdomu įvertinti teisės akto poveikį. ECA atlieka labai sudėtingas užduotis, labai didžiulio masto sudėtis ir Europa čia užima lyderio vaidmenį. Tačiau man kelia rūpesti kandidatų sąrašas, medžiagų, medžiagų kandidačių sąrašo klausimas. Ir mes pradedame nuo to, kad bandome apžvelgti pernelik daug informacijos. O tos rytis, kurios mums tikrai kelia e, rūpestį yra medžiagų kandidačių sąrašas. Ir nemanau, kad mes grėsime taip greitai išspręsti šios klausimus, kaip norėtų komitetas. Jau yra įvairios nuorodos padarytos apie valstybės narės, kurios dalyvaus ECA e agentūroje ir pateiks medžiagas, kurios yra pavojingos. Dėl tam tikrų plastikų, kurie yra ganėtinai pavojingi. Ir Europos cheminių medžiagų agentūra kai kurių medžiagų nėra įtraukusi į pavojingų medžiagų sąrašą ir tai yra tikrai skubus klausimai, mes turime juos e, aptarti skubos tvarka. Dar du dalykai. Poveikis smulkioms ir vidutinėms įmonėms visos Europos mastu įgyvendinant e, šiuos teisės aktus. Reikia tai atsižvelgti, reikia dalintis informaciją ir ši mintis yra tikrai gera, sveikintina, tačiau mes turime atsargiai vertinti, ar tai pasiteisins ar tai nesukels neigiamų pasiekmių smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Turime tai įvertinti. Taigi tokios kelios pastabos pirmininkė ir norėčiau padėkoti ir ECA, ir organizatoriams, kurie tikrai suringė labai vaisingą vizitą. Ačiū. Ačiū. Iš tiesų mums susidarė įspūdis, kad agentūra dirba labai ryštingai nusiteikusi, bet aišku ir pramonė turėtų teikti pakankamai informacijos ir daryti tą organizuotai, koordinuotai per vadinamosius SIFs. Čia susidurama su problemomis, o taip pat ir valstybės narės turėtų imtis daugiau veiksmų. Tai yra vienas, vienas iš probleminių aspektų REACH reglamento įgyvendinimo agentūros direktorių, beje, taip pat pakvietėme iš karto po to karštojo periodo lapkričio mėnesį šiais metais atvykti ir į mūsų komitetą, kadangi tuomet prasidės naujas etapas ir norėsime sužinoti daugiau apie tai, kaip vyksta darbai. Ar bus daugiau pastabų šio klausimu? Matau, kad ne. Ko gero, visi pavargę, po tiek daug balsavimo šį rytą, tad pietų pertrauką ir trečią valandą darbą pratęsime.